Dear President. <laughs> Vielen Dank. Ačiū. Tęsėme posėdį. Rezultatai dėl trečios pakeitimų grupės bus skelbiami. Taigi, rezultatai balsavimo rezultatai dėl trečios pakeitimų grupės, dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos ES suderinti veiksmai, kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. Rezultatai yra štai kokie. 42 pakeitimas. Atmetamas. 11 pakeitimas. Patvirtintas. 21 pakeitimas. Atmestas. 69 pakeitimas. Atmestas. 70 pakeitimas. Atmestas. 47 pakeitimas. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Patvirtintas. 71 pakeitimas. Atmestas. 12 pakeitimas. Atmestas. Penktas pakeitimas patvirtintas. 26 pakeitimas Patvirtintas. 72 pakeitimas. Atmestas. 27 pakeitimas. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas. Patvirtintas. 73 pakeitimas. Atmestas. 23 pakeitimas. Patvirtintas. 74 pakeitimas. Priimtas. 75 pakeitimas atmestas, 79 pakeitimas atmestas, 7, 14 ir 28 pakeitimai yra identiški ir jie visi patvirtinti. 20 pakeitimas patvirtintas. 36 punktas, pirminis tekstas, trys dalys, pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis Patvirtinta. Trečioji dalis. Patvirtinta. 37 punktas, originalus tekstas, dvi dalys. Pirmoji dalis. Patvirtinta. Antroji dalis. Irgi patvirtinta. 50 pakeitimas. Patvirtintas. 16 pakeitimas. Patvirtintas. 51 pakeitimas atmestas. Ir galiausiai 52 pakeitimas irgi atmetamas. E, balsavimo rezultatai dėl pakeit, ketvirtosios pakeitimų grupės, dėl bendros pasiūlymo, bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl ES sudarintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija bus paskelbta rytoj 9 val. ryto, penktadienį, balandžio 17 dieną. Tuomet ir įvyks kitas mūsų posėdis, darbo tvarkė yra paskelbta ir yra patalpinta Europos parlamento tinklapyje. Posėdis šiandieną baigiamas, norėčiau visiems palinkėti saugaus vakaro ir saugiai sugrįžti į namus. Taip pat norėčiau padėkoti tarnyboms už tai, kad surengė šį posėdį. Viso geriausio.